M. Buzek est dans le taxi de l'aéroport. Il arrive à chaque moment. Bene, cominciamo. Kągi, pradėkime darbą. Šis rytmetis bus tikrai labai užimtas, daug kas norės pasisakyti. Noriu Jūs informuoti, kad šiandien turime pilną kalbų e, režimą. Matote, kokiamis kalbomis galite kalbėti, matote, kokios vertėjų kabinos šiandien dirba. Lietuvių kalbos e, numeris bus 15. Bene. Benvenuti a tutti partecipanti. Norėčiau pasveikinti visus dalyvius. Sveikinu jūs susirinkus į šį svarbų jungtinį posėdį. Tikiuosi, kad visi radote tinkamą vertimo kanalą. Il a une chiffre, par exemple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 La traduzione in lituano è la. Taigi lietuvių kalbos eh, vertimą galite klaus... girdėti įsijungę 15 kanalą. Allora, benvenuti a tutti i partecipanti. Taigi dar kartą norėčiau pasveikinti visus dalyvius susirinkus į šį svarbų jungtinį posėdį. Ji organizuoja Europos parlamento pramonės komitetas, o taip pat ir pirmininkaujanti Lietuva. Ypač norėčiau pasveikinti nacionalinių parlamentų atstovus, kurie susirinko čia į Briuselį būtent šią progą ir kurie taip pat pasisakys šiandien tam, kad galėtų nešti savo indėlį šios dienos diskusiją. Ypatingai norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Lietuvai ir pirmininkui Žemaitaičiui už tai, kad jis pasiūlė šią iniciatyvą. Na ir šiandien kalbėsime tikrai apie labai svarbų dalyką, kuris yra svarbus ir ateičiai, ir dabarčiai. Kalbėsime apie ES vidaus energetikos rinką. Tokio tipo iniciatyva, kurią kurios ėmėsi Europos parlamentas kartu su nacionaliniais parlamentais ir e, Europos tarybai pirmininkaujantį šalis, rodo, kad iš tikrųjų labai svarbu, kad vyktų bendradarbiavimas tarp ES institucijų, o taip pat ir tarp parlamentų ES. Šiomis dienomis ES suteikia tikrai puikių galimybių taip, kad, tam, kad būtų galima uh, atvirai pasikeisti nuomonėmis tarp e, nacionalinių parlamento, parlamentų narių ir Europos parlamento narių. Taigi galėsime pakalbėti apie vidaus rinkos energetikos rytyje poreikius. ES vidaus energetikos rinka e, priartėjo prie e, labai svarbaus, svarbaus taško. Reikėtų sukurti bendrą energetikos rinką. Tai yra absoliutus prioritetas tiek kalbant apie infrastruktūrą, tiek apie geresnį konkurencingumą ar mažesnės kainas. Vis dėlto ES valstybių narių situacija labai skiriasi. Valstybės narės skirtingai įgyvendina taisyklės, yra e, taikomos labai įvairios procedūros taip pat skirtinga ir ekonominė situacija. Taigi dėl to tikrai reikėtų ieškoti e, sprendimų, kurie turėtų ilgalaikį poveikį. Esu įstikinusi, kad įvyks labai svarbi ir įdomi diskusija. Ryte posėdžių pirmininkausiu aš, o ponas Žemaitaitis vadovaus darbui po pietų. Po pietų darbą pradėsime trečią valandą. Taigi dabar ir suteiksiu žodį ponui Žemaitaičiui iš Lietuvos Seimo, prašom. Dėkuoju poniai Amariai, gerbimiai kolegos parlamentarai, svečiai, ponios ir ponai. Ekonomikos augimas, darbo vietų kūrimas ir konkurencingumas – svarbiausias ES tikslas ypač aktualų šiandien, kai visa Europa bendromis pastangomis kovoja su pasaulinės ekonomikos krizės pasiekmėmis. Ir abejotinai tvarios energetikos priemonėmis, konkurencingumis kainomis klausimai yra vieni svarbiausių siekiant minėtų tikslų. Gerbėjai, 2011 m. vasario mėnesį Europos vadovų taryba patvirtino esminius ES energetikos politikos tikslus užbaigti ES energetikos vidaus rinką ir iki 2014 metų užtikrinti, kad po 2015 metų ES neliktų nuo ES dūrių elektros energijos tinklų atskirtų valstybių. Siekiant įvertinti pasiektą pažangą, šiuo metu gegužės mėnesį Europos vadovų taryba pavedė tarybai iki 2013 metų pabaigos pateikti ataskaitas dėl šių tikslų įgyvendinimo bei apžvelgti pasikeitimus susijusius su ES išorės energetikos politika, įskaitant poreikį užtikrinti vienodas sąlygas trečiųjų šalių energetikos gamintojų atžvilgių. Ponios ir ponai, noriu pabrėžti, kad energetinio saugumo sustiprinimas įgyvendinant energetikos infrastruktūros konsolidaciją ir energetikos sistemų integravimą, sukuriant bendrą ES vidaus energetikos rinką ir vykdant bendrą ES energetikos išorės politiką buvo vienas esminių Lietuvos pirmininkavimo ES metu prioritetų. Todėl man ypač malonu pažymėti, kad praėjusią savaitę gruodžio 12 dieną energetikos ministrai vykusioje energetikos taryboje patvirtino dvi labai svarbes ES tarybos ataskaitas. Būtent, pažanga baigiant e, kurti energijos vidaus rinką ir su ES energetikos politikos išorės aspektų susijusių pokyčių apžalgą. Girmieji kolegos, noriu pabrėžti, kad tokius dokumentus taryba patvirtina pirmą kartą. Atsižvelgiant į ypatingą šių klausimų svarbą, taip pat į Lietuvos pastangas pirmininkavimo metu paspartinti ES energijos vidaus rinkos užbaigimą ir sustiprinti ES energetikos politikos išorės dimensiją. Nebejoju šių dokumentų reikšmė ir svarba ateityje priimant sprendimus dėl ES energetikos politikos. Ponios ir ponai, Pasinaudodamas progą norėčiau išreikšti gilę padėką gerbėjai poniai Amalijai Sartori, Europos parlamento pramonės mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pirmininkai, už jos svarų indėlį ir pastangas surinkti šį svarbų jungtinį komiteto posėdį energetikos tema. Už jos asmeninį dėmesį ir pastangas sutelkti ir konsoliduoti Europos parlamento ir valstybių narių atstovus bendrom diskusijom svarbiausias aktualiais energetikos klausimais. Aptariant bendrus strateginius ES energetikos politikų tikslus ir jų įgyvendimą. Taigi, gerbėjai kolegos, leiskite dar kartą pasveikinti Jūs visus susirinkusius šiandien čia ir palinkėti konstruktyvaus darbo ir aktyvų diskusijų. Bene, ringrazio moltissimo. Labai ačiū kolegai Žemaitaičiui už tai, kad jis šiandien pas mus atvyko, už tai, kad kreipėsi mūsų visus. Ir taip pat sveikinu ir kitus e, Lietuvos parlamento narius. Ačiū už tai, kad pas mus atvykote. O taip pat norėčiau pasisveikinti ir su kitais nacionalinių parlamento atstovais. Dabar galime pradėti diskusiją. Dabar suteiksiu žodį tiems, kas turi prezentacijas. Ši posėdžio dalis turėtų vykti maždaug iki kokią valandą, turėtų baigtis po 11.20, paskui vyks diskusija. Taigi dabar suteiksiu žodį kalbėtojams, po, kiekvienam po 10-15 minučių. Ir Prašau kalbėti gana lietai, tam, kad vertėjai su jumis suspėtų. Ir norėčiau visų pirma suteikti žodį ponui Jaroslav Neverovič, kuris yra Lietuvos energetikos ministras. Prašom. Thank you, Madam Chairman, distinguished members of European Parliament. Ačiū pirmininkė, gerbėmiai Europos parlamento nariai, gerbėmiai nacionalinių parlamentų nariai, ponios ir ponai. Visų pirma, norėčiau padėkoti už galimybę dalyvauti šiame posėdėje ir aptarti pasiektą pažangą siekiant sukurti e, bendrą energetikos rinką. Tai yra labai svarbi tema. Ir dabar su jumis iš tarybos perspektyvos norėčiau pasidalinti mintimis apie energetikos politiką. Mes visi siekiame sukurti vieną bendrą mm, ES energetikos rinką, e, kurioje į kurią būtų integruotos 28 energetikos rinkos. Norėčiau dabar trumpai paminėti pagrindinius ES energetikos politikos tikslus. Mm, tie tikslai yra sukurti tvarę Europos energetikos sistemą, didinti konkurencingumą ir didinti mm, e, energijos tiekimo saugumą mūsų piliečiams ir pramoniai. Mano nuomonė, pagrindinė mm, ES turima priemonė yra konkurencinga, gerai sujungta ir integruota vidaus e, energetikos rinką. Tai yra mūsų pagrindinis prioritetas ir mes visi turime kartu spręsti energetikos politikos klausimus. 2011 m. vasario mėnesį ES e, valstybių vadovai aiškiai įsipareigojo sukurti ES e, bendrą energetikos rinką iki 2014 metų, o po 2015 metų panaikinti energijos, vadinamasis energijos salas. Šiemet, gegužės mėnesį, Europos vadovų taryba mm, įpareigojo tarybą iki metų pabaigos pateikti ataskaitą apie e, pasiektą pažangą siekiant tikslų. Taip pat e, vadovų taryba paprašė mūsų peržiūrėti 2011 m. lakrūčio mėnesio tarybos išvadas dėl ES energetikos politikos išorės dimensijos. Pirmininkaujantį Lietuvą ėmėsi vadovaujančio vaidmens gyvendinama šias e, užduotis ir daug dėmesio skyrė e, ir komisijos indėliui. Mes taip pat džiaugiamės, kad Europos parlamentas pateikė savo nuomonę e, šią temą, patvirtindamas e, vidaus energetikos rinkos pranešimą, kurį parengė ponas Buzek. Tas pranešimas buvo patvirtintas e, rugsėjo mėnesio plenarnėje sesijoje. Ir, m, mm, taip pat vyko Buvo parengtos dvi tarybos ataskaitos, juose yra apžvelgiama, kas yra pasiekta ir taip pat įvardėmos rytis, kur reikia tolesnių pastangų. E, aš manau, kad rinkos derinimas, tinklų veikimo taisyklių derinimas ir pakankama energetikos infrastruktūra yra integruotos energetikos rinkos pagrindas. Ir jeigu vertintume, kaip dabar yra įgyvendinamas e, vidaus energetikos rinkos projektas, e, galėčiau pasakyti, kad mes jau pasiekėme daug pažangos, tačiau dar ne viskas yra pasiekta. Paminėsiu pagrindinius mūsų darbo elementus. Ir čia pakalbėsiu apie tai, dėl ko sutarė valstybės narės tarybos ataskaitoje dėl vidaus energetikos rinkos. Pirmiausia, mes turime e, toliau liberalizuoti energetikos rinką, turime e, perkelti ir gyvendinti trečiąją, trečiąjį energetikos paketą, taip pat patvirtinti tinklų kodus. Tai užtikrins stabilę, nuspėjamą ir nuoseklę reguliavimo bazę, kuri yra labai svarbi siekiant bendros Europos energetikos rinkos, kurioje veiktų konkurencija ir būtų aktyvių vartotojų. Norėčiau paminėti tinklo kodų vaidmenį. E, suderintos visoje Europos Sąjungoje taisyklės taikomos energetikos sektoriui yra labai svarbios siekiant e, pagerinti energijos e, srautus per sieną tarp valstybių ir integruoti rinkas. Ir kaip matote, mes jau susitarėme dėl stabilios ilgalaikės įstatyminės bazės, reguliavimo bazės, jos centre yra tinklų kodai. Ir tai suteiks galimybę integruoti energetikos rinkas. E, Europai dabar reikia e, fiziškai su, susietos rinkos, kad rinkos su fizinėmis jungtimis, kad nebeliktų energetikos e, salų. Ir visų pirma, tai yra susijęs su bendro intereso projektų įgyvendinimu. Ir po to, kai komisija patvirtino pirmąjį šių projektų sąrašą spalio viduryje, jis buvo oficialiai pristatytas e, energetikos infrastruktūros konferencijoje Vilniuje lapkričio pradžioje. Šioje konferencijoje buvo aptarta, kas jau pasiekta ir kokie iššūkiai mūsų laukia. E, dabar labai svarbu, kad būtų numatytas tinkamas finansavimas ir regioninis bendradarbiavimas, siekiant sėkmingai gyvendinti bendro intereso projektus. Taip pat reikia, kad e, jiems e, pritartų ir visuomenė. Ir tikimės, kad e, bendro intereso projektų sąrašas bus galutinai patvirtintas iki šių metų pabaigos. Ir tai rodo, kad mūsų pasišventimas ir mūsų tinkamas požiūris duoda reikiamų rezultatų. Mm, tų projektų patvirtinimas reiškia, kad mes mm, jau pereiname prie tų projektų įgyvendinimo etapo. E, 12 regioninių grupų pas, parinko 248 bendro intereso projektus, tai yra prioritetiniai projektai, e, užtikrinsantis reikiamas jungtis tarp valstybių narių. Ir juose sutelkiamas dėmesys į infrastruktūros kliūtis iš ES biudžeto bus skirta 5,85 milijardai eurų. Jie bus skirti nekonkurencingai energetikos infrastruktūrai. Taip pat e, įgyvendinti šie projektai prisidės prie to, kad būtų panaikinta izolacija energetikos e, srityje, bus užtikrintos geresnės jungtis ir valstybių narių energijos šaltinių diversifikacija elektros sektoriuje bus e, užtikrintas pakankamas tarpvalstybinių jungčių lygis ir pajėgumai. M, praktiškai visos ES valstybės narės, išskyrus Portugaliją ir Ispaniją, pasieks 10 procentų sujungimą, sujungimo tikslą elektros sektoriuje. Kalbant apie prieigą prie naujų energetikos šaltinių, visos valstybės narės turės prieigą prie bent dviejų e, tiekimo šaltinių. Šis e, bendro intereso projektų sąrašas yra unikalus ne tik savo forma, bet ir savo turiniu. Be jungčių saveikumo užtikrinimo. Tame sąraše yra ir projektų, kurie padės integruoti visas energetikos sistemas. Ir čia aš kalbu apie e, Baltijos šalių sinchroninių jungčių projektą. Tai yra projektas su žemynės Europos tinklais. Šio projekto įgyvendinimas užtikrins, kad Baltijos šalis bus visiškai integruotos į ES energetikos žemėlapį ne tik rinkos, bet ir sistemų požiūrių. E, šie projektai yra puikus pavyzdys, kaip veikia Europos solidarumas. Tai yra didelis pasiekimas, sujungiant regioninės e, rinkas, tai prisidės prie tolesnio bendros e, energetikos rinkos kūrimo. Mes dabar turime aiškę programą ir kad projektai būtų sėkmingai įgyvendinti, turime bendradarbiauti vis dar yra likę tam tikrų iššūkių siekiant sukurti vidaus energetikos rinką. Tai yra reikia veiksmingai atskirti gamybą, gamybos ir perdavimo veiklą, užtikrinti jungtis, e, taip pat kurti išmaniuosius tinklus, kuriuose galėtų būti naudojama atsinaujinanti energija ir panašiai. Aš esu įsitikinęs, kad iki 2014 metų mes žengsime ryštingų žingsnių, kurdami ES vidaus energetikos rinką. E, dabar turime užtikrinti, kad pažanga nesustotų vykdant vienašališką politiką, kuri gali suskaidyti ES rinką. Ir Žinoma, turime pripažinti, kad kai kurios ES energetikos politikos rytis vis dar lieka nacionalinės ir kai kuriais atvejais reikia intervencijų į rinką. Pavyzdžiui, dabar subsidijos už atsinaujantiems energijos ištekliams yra nacionalinės ir mes praktiškai konkuruojame dėl tų subsidijų. Ir vis dėlto ir čia yra tam tikrų teigiamų pokyčių. E, pavyzdžiui, naujausios komisijos komunikatas dėl viešųjų intervencijų elektros rinkoje numato gairias, kurių labai reikia siekiant reformuoti nacionalinės paramos sistemas atsinaujančios energijos srityje. Kalbant apie energijos gamybos pakankamumą, esu įstikinęs, kad komisijos gairės prisidės prie to, kad mm, gamyba bus užtikrinta ekonomiškai efektyvių būdų ir nebus pakengta vidaus rinkos veikimui. E, tai prisidės prie labiau europietiško ar regioninio požiūrio elektros rinkose. Ir čia aš kalbu apie kriterijus kurių reikia atliekant ex ante e, patikrinimus. Šių kriterijų tinkamas įvertinimas turėtų užkirsti kelią rinkos iškraipimams ir neefektyvumui. Taip pat e, energetikos rinkos ateičiai labai svarbus, svarbi ir pasiūlos pusė ir lankstumas. Pasiūla tai yra namų ūkiai ir verslas, turės galimybių aktyviai veikti rinkoje. Jie turėtų pajusti mažesnių sąskaitų naudą ir taip pat turi prisidėti prie geresnio infrastruktūros naudojimo. Aš manau, kad tai yra labai svarbus um, integruotos Europos rinkos elementas. Integruota energijos rinka turėtų padidinti saugumą, mm, Ir dabar svarbiausia yra paversti mūsų lūkesčius realybę. Ačiū. Norėčiau padėkoti ponui Neverovič, Lietuvos energetikos ministrui. Labai ačiū Jums. Na, o dabar suteiksiu žodį kitam mūsų kalbėtojui. Tai yra ponas Buzek, Europos parlamento narys. Ir jis kalbės apie energetikos vidaus rinkos funkcionavimą ir funkcionalumą. Prašom. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas, kolegos, bičiuliai iš nacionalinių parlamentų. Aptarnėsime labai svarbų klausimą šiandieną. Norime šiandien pakalbėti apie energetiką. Ji yra labai svarbi mūsų ekonomikai, ypač kai norima, norima reindustrializuoti ES, kas yra būtina, nes mes norime laimėti konkurencijoje ar šioje vykstančioje visur planetoje ir tam reikalinga gerinti gamybą bendrai kalbant. Ir aišku, energetikos kainos šiuo atžvilgiu yra labai svarbios. Aš tik tai pritariu viskam, ką sakė ministras atstovaujantis e, pirmininkaujančiai Lietuvai. Jūsų pirmininkavimas jau eina į pabaigą, mielas bičiuli, bet jūs tikrai daug nuveikėte, kuriant bendrą energetikos rinką ir taip pat bandant užpildyti tas spragas esančias tarp valstybių narių, kad būtų pakankamai investuojama į infrastruktūrą. Taigi mes jau esame įveikę labai svarbius, svarbės kliūtis, padarė daug pirmininkaujant Lietuvai, tačiau ir Europos komisija, komisijos indėlį reiktų pabrėžti, būtent kuomet 2009-2010 metais Europos komisija pradėjo darbą, būtent dešimtaisiais metais buvo nominuotas komisaras, buvo atlikta irgi labai daug darbo teisėkuros rytyje, kuriant bendrą energetikos rinką. kokiam tikslui tai buvo daroma. Mes norėjome sukurti krizės padarinių įveikimo strategiją. Atsigauti nepakanka. Reikia užtikrinti finansinės sistemos stabilumą, bet to irgi nepakanka. Krizės padarinių šalinimo strategija reiškia reikia, reiškia visai kitus dalykus, papildomus dalykus ir kokių turime priemonių tiems tikslams pasiekti. Bendra ES energetikos rinka, kuri dabar, kurioje dabar matome 150 grūš, kliučių, reikia jas kažkaip įveikti. Antras tikslas - inovacijos. Norint atkurti pramonės gamybą Europoje, reikalinga novatoriška ekonomika ir, žinoma, reikalinga energetika reikalingas e, saugus tiekimas, tas irgi labai svarbu. Taip pat prieinamos kainos, ko galima žemesnės kainos. Ir žinoma, aplinkos sauga reikia ir į tai atsižvelgti. Norėčiau pabrėžti, kad naudojantis bendra ES vidaus energetikos rinka, įmanoma visus tuos tris elementus sustiprinti ir pagerinti. Pirmiausia, galime pasinaudoti visais valstybės narėse esamais šaltiniais, ištekliais ir konkuruoti atviroje energetikos rinkoje. Siekdami kuo galima mažesnių kainų. Mes taip pat turėtumėme koordinuoti dujų ir elektros energijos pirkimą už ES ribų, tam, kad mūsų, mūsų pozicijos būtų kur kas stipresnės derantis su tiekėjais iš trečių šalių. Taipogi, turėtumėme toje didelėje Europos rinkoje kalbėti ir apie taisyklių stabilumą. Kol kas tas stabilumas nėra pakankamas. Ir taip pat, aišku, kainų aiškumas yra labai svarbus. Kad gerai organizuotume vidaus energetikos rinką, reikalingas kainų aiškumas investuotojams. Nes jeigu jie nori investuoti, jie turi būti užtikrinti dėl to, kokios ateityje daugmaž bus energijos rinkos taisyklės ir kokios bus ateityje tikėtina energijos kainos, nes priešingų atveju verslo plano netgi parengti negali, jei esi stambus investuotojas, jeigu neturi to iškumo. Taigi viskas turi taip ir vykti, taip ir būti tvarkoma mūsų vidaus energetikos rinkoje, kad mes galėtumėme užtikrinti ir saugumą, ir užsitikrinti prieinamas kainas, konkurencingas kainas, ir taip pat užtikrinti ir aplinkos apsaugą. Ko dar reikia, kad užbaigtumėme rinką ir sukurtumėme ją galutinai. Norėčiau paminėti du dalykus, kurie mano manimo yra patys svarbiausi. Bent jau atsižvelgiant į mano pranešimą, aš buvau pranešėjęs rengiant vidaus energetikos rinkos ES pranešimą. Dar prieš mano pranešimą Europos komisija prieš vienerius metus paskelbė komunikatą pavadinimu vidaus energetikos rinka. O mano pranešimas buvo kaip ir reakcija, atsakas į Europos komisijos komunikatą. Taigi, ko dar reikia? Be jokios abejonės reikalinga infrastruktūra ir jungtys. Ponas Neverovičius ką tik būtent labai plačiai pateikė jums informacijos šiuo klausimu. Ir tai buvo pirinkančios Lietuvos prioritetas energetikos srityje. Labai svarbus prioritetas, ponė ministrė, nes be jungčių mes tikrai nieko nepadarysime, nes nebus bendros energetikos rinkos. Mums reikia ir dujotiekio, ir elektros tinklų, kurie būtų sujungti mūsų Europos Sąjungoje. Tam turime šiek tiek pinigų. Infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė ten yra 6 milijardai eurų maždaug numatyti. Ir mes turime tomis lėšomis pasinaudoti pačioms svarbiausiams jungtims užtikrinti. Taip pat turime atsižvelgti ir į rytų bei pietų kaimynės, kurios yra apsijungusios į taip vadinamą energetikos bendryją devynios šalys, trys iš rytų partnerystės, tai yra Ukraina, Moldova ir Gruzija. Ir šešios kitos šalis, šalis iš vakarų Balkanų regiono, kurios dar nėra ES narės. Taigi, labai svarbu pateikti pasiūlymus ir uh, suvienyti mūsų rinką su jų energetikos rinka. Mums, siekiant e, užtikrinti saugumo, tiekimo saugumą, būtų labai svarbu, jiems taip pat užsitikrinant e, tiekimo saugumą irgi būtų svarbu. Taip pat e, energijos efektyvumas, energijos šaltiniai būtų tikrai labai pravartu praplėsti tą rinką ir tinkamai pasinaudoti tiek nacionalinėmis lėšomis, tiek privačiomis lėšomis, tam tikrais atvejais ir ES lėšomis pagal infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. Dar vienas dalykas. Mums reikalingos bendros taisyklės vidaus energetikos rinkoje. Pirmiausia, sąžininga prieiga prie tinklų, vamzdynų, visiems tiekėjams perdavėjams. Tai yra labai svarbi taisyklė. Ir ji turi būti įtvirtinta, nes tikrai labai svarbu, kad mūsų bendrovės, kurios veikia už Europos Sąjungos ribų, jos nori rimtai laikytis mūsų vidaus taisyklių, Ir tai yra labai svarbu, siekiant e, užtikrinti sąžiningą priegybą. Taip pat perdavimo ir paskirstimo kodai yra reikalingi. Tinklų kodai yra reikalingi, kurie būtų panašus arba derantys tarpusavėje, nes dabar kiekvienoje faktiškai valstybėje, valstybėje narėje mes turime skirtingus kodus. Ir tai yra didžiulė atsakomybė tenkanti mūsų regul, regul, nacionaliniams reguliuotojams ir taip pat mūsų ES e, reguliu, reguliuojančių institucijų agentūrai. Labai svarbu, kad ir būtų užtikrinta tinkama parama atsinaujantiems energijos šaltiniams. Ir ta parama turi būti nuosekli, nes priešingai nebūtų įmanoma prekiauti E- elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, jeigu vienoje šalyje parama skiriama didžiulė atsinaujinantiems energijos šaltiniams, o kitoje šalyje tos paramos yra labai nedaug. Tokiu būdu prekiauti neįmanoma. Vyksta tam tikras dempingas faktiškai tokiu atveju. Taigi palaipsniui, po truputį mes turėtumėme skirti tas paskatas, ne tik kalbant apie iškastinį kūrą arba branduolinį kūrą, bet taip pat turint omenyje ir atsinaujinančius energijos šaltinius. Galbūt 2020 metais tai bus labai svarbu, tačiau tikrai tai bus labai svarbus elementas energijos rinkai, kad nebūtų skiriamos e, kažkokios papildomos paskatos jokiai, jokiam energijos šaltiniui. Taip pat negalima ir toliau vėl reguliuoti kainų. Kainos neturi būti reguliuojamos valstybėse narėse, nes tai nėra sveika konkurencijos prasme, siekiant užtikrinti konkurencingumą ir taip pat užtikrinti tinkamą energijos kainų lygį. Turime ne, nepamiršti ir pačių pažeidžiamiausių vartotojų e, e, rinkos veikėjų, mūsų vartotojų, kuriems reikalinga visuomet pagalba, galbūt 12-15 procentų gyventojų ta pagalba yra reikalinga, bet visi kiti vartotojai turėtų gauti visiškai atviras kainas norint, kad rinka būtų draugiška vartotojų atžvilgių, ponas ministras irgi tai pabrėžė. Tai iš ties yra labai svarbu ir dar viena mintis. Mes, Europos Sąjunga, Europos komisija, parlamentas, esame parengę labai daug teisės aktų. Trečiasis energetikos paketas, matyti, yra pats svarbiausias. 2009 metų kovo mėnesį, pirmininkaujant Čekijai dar, uh, Mes susitarėme Europos Sąjungoje, būtent 9 metų kovo mėnesį, ir numatėme terminą. Tai buvo 11 metų pabaiga. Būtent per dviejus metus mes turėjome tą padaryti ir 18 valstybių narių dar nėra įgyvendinusios energetikos paketo. Taip pat yra ir gausybė kitų labai svarbių teisės aktų dujų tiekimo saugumas. Šis reglamentas yra labai svarbus, turint omenyje parama dujų sektoriui. Taip pat brandolinės energetikos klausimai, taip pat e, tarp vyriausybiniai susitarimai tarp valstybių narių trečių šalių energetikos rytyje irgi labai svarbus elementas, kaip e, turi, turime pateikti informaciją apie dėrybą su partneriais iš išorės, taip pat e, energetikos infrastruktūros ir visi kiti klausimai, visi kiti teisės aktai yra labai svarbus. Ir, mėly bičiuliai, jūs esate iš įvairių valstybių narių ir labai svarbu, kad mūsų valstybės narės vyriausybės, nacionaliniai parlamentai įgyvendintų mūsų teisės aktus. Tai yra didžiulė silpnoji mūsų energetikos rinkos dalis. Nes teisės aktų juk yra, viskas guli ant stalo, bet nėra įgyvendinama. Dar norėčiau pasakyti, prieš tris metus aš kartu su Žaku Deloru, buvusiu Europos komisijos pirmininku, pasiūliau tokią Europos energetikos bendriją prieš trijus metus. Ir mes pradėjome nuo politinės minties, būtent kaip būtų galima parengti bendrą energetikos politiką. Panašiai kaip yra, pavyzdžiui, su bendraja žemės ūkio politika. Kažką panašaus energetikos rytyje. Po trejų metų mes faktiškai supratome, beveik įgyvendinome tą puikią idėją. Ir labai ir Europos parlamentas prisidėjo prie to, Europos komisija ir panašiai. O dabar mums ypatingai reikalingas įgyvendinimas valstybėse narėse. Taip pat reikalingos papildomos jungtys, tarp valstybinės jungtys ir taip pat reikalinga įgyvendinti visus reikalingus sprendimus, kad būtų užtikrinta laisva priekyba energi energija Europos Sąjungoje. Tik tuomet galime tikėtis visapusiško kainų saugumo, galime tikėtis prieinamų, konkurencingų kainų ir klimato bei aplinkos apsaugos. Ačiū. Grazie al presidente Buzek per il suo. Ačiū ponui Buzek už pasisakymą. Iš tikrųjų, kalbėjote labai aistringai, tai rodo, kaip atidžiai jūs stebite, kas vyksta ir šiame komitete ir apskritai. Taigi labai jums ačiū. Dabar siūlau tęsti darbą. Komisaras Ettinger turėjo atšaukti savo dalyvavimą mūsų posėdėje, nes paskutinę minutę jam reikėjo išvykti. Na ir aš e, vietojo norėčiau pasveikinti Filip Lio, kuris yra iš Europos komisijos generalinio energetikos direktorato, jis yra generalinis direktorius tame direktorate. Na ir jis tikrai dažnai atvyksta pas mus į parlamentą. Prašom, žodis jums, Filip. Well, Pirmininkė, ministrė, gerbėmėjai Europos ir nacionalinių parlamentų nariai. Man labai malonu šiandien čia atstovauti komisijos nariui Oettinger. Šiandien jis dalyvauja pasirašant sustarimą dėl pirmųjų investicijų į pirmąjį energetikos koridorių. Tai bus labai svarbus projektas siekiant diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius į Europą ir nutolti nuo tradicinių tiekėjų. Noriu padėkoti pirmininkaujančiai Lietuvai, pirmininkui Žemaitaičiui, parlamento komitetui už tai, kad surengė šį posėdį. Dialogas su nacionaliniais parlamentais ir Europos parlamentu dar niekada nebuvo toks svarbus. Labai svarbu siekti, kad nacionalinė politika ir Europos politika energetikos srityje kaip galima labiau suartėtų, kad mes pasiektume savo bendrų tikslų. Pirmininkai, noriu pasakyti, kad šis <clears throat> susitikimas vyksta labai tinkamu metu. Komisija buvo paprašyta sausio mėnesį pateikti pasiūlymų ruošiantis dviem e, vadovų susitikimams. Vienas iš jų vasario mėnesį bus skirtas konkurencingumui, kitas e, energetikai. Ir labai svarbu, kad parlamentas, taryba ir komisija dirbtų galvodami apie laikotarpį po 2020 metų. Dabar situacija yra smarkiai pasikeitusi palyginti su 2008 metais, kai buvo nustatyti tikslai. Turiu pasakyti, kad energetikos politikoje siaučia tikros audros. Įvyko ekonomikos nuosmukis, kuris mus privertė pasitikrinti investicijas ir skatina pereiti prie mažai CO2 išskiriančios ekonomikos, įvyko Fukushimos e, avarija, taip pat e, įvyko skalūnų dujų revoliucija Amerikoje, kuri padidino atotrukį tarp Amerikos ir Europos. Ir visose šalise kyla vis didesnis susirūpinimas dėl energijos kainų. E, pajamos, gyventojų pajamos neauga, o energijos kainos didėja, ypač turint galvoje, kad Azijoje didėja paklausa iškastiniam kūrui, tai taip pat lemia ir kiti veiksniai. Taigi mes siekiame tradicinio ilgalaikio tikslo sukurti integruotą, tarpusavėje sujungtą Europos energetikos rinką. Šiame kontekste reikėtų pasakyti, kad sukūrus tokią rinką neturi būti jokių apgailestavimų, kad ir kokie žingsniai bus žengiami siekiant mažinti klimato kaitos padarinius ir pristaikyti prie jų. Neturi būti jokių apgailestavimų dėl vidaus energetikos rinkos sukūrimo. Komisija remdamasi ekonominiais modeliais e, savo strategijoje buvo pasakiusi, ką reikės daryti bet kuriomis aplinkybėmis. Vienas iš tų dalykų buvo bendros energetikos rinkos e, sukūrimas. Žinoma, čia prireiks daugiau e, atsinaujinančių išteklių, reikės išmaniųjų tinklų ir siekti didesnio energetinio efektyvumo. Taigi mums tenka pareiga sukurti tokias aplinkybės, kurios E, padėtų kaip galima mažesnėmis sąnaudomis užtikrinti energijos efektyvumą. Ir kaip sakė ponas Buzek, mm, tinkama energetikos politika gali svariai prisidėti prie ekonomikos atsigūimo. Ir ne tik komisija ir parlamentas turi mm, susitarti. E, komisija rengia konsultacijas dėl savo dokumento, dėl energetikos politikos iki 2030 metų ir tų konsultacijų metu sur... išriškėjo sutarimas dėl to, kad reikia toliau integruoti rinką, o netaikstytis su rinkos susiskaidimu. Neseniai atliktas tyrimas, kurį finansavo konsultacijos firma BUS, E, parodė, kad neintegruotos rinkos kaina nesukūrus e, integruotos rinkos e, šito dalyko kaina būtų nuo 40 iki 70 milijardų eurų per metus. Taigi to tikslo turi siekti visos vyriausybės ir visos įmonės. Kad ir kokie tikslai bus nustatyti klimato kaitos e, srityje po 2020 metų, bus labai svarbu tų tikslų siekti ekonomiškai efektyvimis priemonėmis. Todėl vidaus rinka bus e, svarbi prielaida siekiant tų tikslų. Europos komisijoje mes darome viską, kad kaip galima plačiau paskleistume tą žinę mes siekiame priminti vyriausybėms jų įsipareigojimus įgyvendinti teisės aktus dėl ES e, energetikos vidaus rinkos. Mes e, nuolat kartojame tos ekonominius argumentus, kurie remia e, būtinybę sukurti visą Europą apimančią rinką. Ir vis dėlto neturėtume apsigauti, neturėtume galvoti, kad nuo nacionalinio ligmens ta visa politika iš karto persikels į europinį lygį. E, reikia visų pirma ieškoti galimybių investuoti kartu su savo kaimynais, nes infrastruktūra, išteklių sutelkimas yra labai svarbus dalykas. Ir tai, ką mes jau pasiekėme dujų rinkoje, turi būti mm, pasiekta ir elektros rinkoje. Taip pat remdamėsi priimtais teisės aktais, kuriems e, savo pranešime pritarė ir ponas Busek, taip pat kuriems buvo pritarta ir kitomis iniciatyvomis, mes siekiame patvirtinti visoje Europoje galiojančius tinklų kodus ir taip pat galvojame apie atsinaujančius išteklius, apie pajėgumus. Turime geriau išsiaiškinti, kaip e, kainos veikia mūsų konkurencingumą. Vienas iš pagrindinių principų yra štai koks. Rinkos pasirodė esančios tinkama priemonė siekiant tiekti energiją tinkamomis aplinkybėmis ir užtinkamas kainas. Ir jeigu bus prarastas pasitikėjimas, kai prarandamas pasitikėjimas šio principu, tada politika formuojantis asmenys m, mm, griebėsi trumpalaikių priemonių, o tai gali užkirsti kelią. M, mm, užtikrinti efektyvumą. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Valstybės narės turėtų iš naujo pagalvoti apie tai, kaip jos kišasi į rinkas, nes intervencijos rinkos iškraipimai pasireiškia įvairiais būdais. Visų pirma, tai yra protekcionizmas, tai yra nustatant tam tik reguliuojant kainas vartotojams. Ir žinoma, čia prireiks tam tikro perinamojo laikotarpio toliau kompensacijos pramonės sektoriams, kurie naudoja daug energijos, perkeliant e, finansinę naštą kitiems vartotojams, pažinamų ūkiams ir taip pat per daug dosnios paramos sistemos brandžioms technologijoms ir atsinaujinantiems ištekliams. Taip pat noras teikti viešasias subsidijas tik nacionaliniams tiekėjams, kad būtų užtikrintas pajėgumų rezervas. Visa tai mm, sukelia labai daro labai sudėtingą poveikį ir tas poveikis dažnai būna ne tik nacionalinis, bet ir tarpvalstybinis, ypač tais atvejais, kai sujungimo pajėgumai yra dideli. Mes turime siekti, kad nacionalinės politikos tarpusavėje labiau suartėtų ir kuo mažiau skirtusi. Kitas dalykas, kurį minėjo ir ministras, ir e, pirmininkas Buzek. Negalime susitaikyti su tuo, kad yra negyvendinami tie dalykai, dėl kurių buvo susitarta teisėkuros lygių parlamente ir taryboje. Kai dėl kažko sutarėma, tai turi būti praktiškai gyvendinama visose valstybėse narėse. Nepriimtina e, kenkti vidaus rinkai, nepriimtina, kai yra kenkiama vidaus rinkai, neperkeliant ES patvirtintų nuostatų nacionalinį lygį. Ir turiu pasakyti, kad komisija į tai tikrai reaguos per pažeidimo procedūras arba kitomis priemonėmis. Kalbant apie 2009 metais patvirtintą reglamentą, jis turėjo būti perkeltas į nacionalinę teisę iki 2011 metų ir dabar yra daugiau nei 12 atvejų, kai direktyvos nebuvo perkeltos į nacionalinę teisę ir dėl 9 atvejų komisija yra pradėjusi teisminę procedūrą. Be to, mes dabar vertiname e, ir kitų valstybių nacionalinės teisės atitikti Europos taisyklėms, nes tik neseniai gavome pranešimus apie nuostatų perkelimą. Kalbant apie energetikos rinką, turi būti pakankami gamybos ir energijos perdavimo pajėgumai. Tačiau čia investicijos ne visada būna efektyvios, kadangi nėra aišku, kokia yra bendroji sistema. O kai bus sukurta europinė rinka, europinė sistema, investuotojai mm, bus užtikrintas tikrumas investuotojams. Komisija ir toliau naudosis savo įgaliojimais ir uh, Mm, ragins valstybės narės mm, visapusiškai gyvendinti teisės aktus. Viena iš diskusijų, kuri vyksta ir kuri turėtų mm, padėti mums persiorientuoti ir ieškoti europinių sprendimų dėl kainų, dabar vyksta ir mes ketiname parengti ataskaitą apie šią diskusiją ir šio klausimų mm, vasario mėnesį vykstančiai Europos vadovų tarybai. E, neseniai e, ESA, tai yra agentūra atsakinga už nacionalinių reguliuotojų priežiūrą, pateikė savo ataskaitą, iš kurios yra aišku, kad vartotojams taikomos kainos 2012 mm, metais e, didėjo 4-5 procentais už elektrą iki 10 procentų už dujas. Mums reikia detalios informacijos apie kainas. Turi energijos kaina e, būti suskaidyta į atskirus elementus. Tai yra mokesčiai, rinkliavos, kiti elementai. Mūsų e, studijos rodo, kad kainos dalis už tinklo mokesčių sudaro iki 50 procentų ir įvairiose valstybėse narėse e, yra didelių skirtumų. Taigi, gerbėmiai parlamentų nariai, ministrai, jums tenka labai svarbus vaidmuo kontroliuojant energetikos politiką nacionaliniu lygiu ir darant įtaką Europos politikai, kad šioje politikoje būtų atsižvelgiama į nacionalinius, regioninius ypatumus. Mano komisaras e, yra dažnai sako, kad E, vyriausybės sako vieną, bet daro kitą. Taigi, kitaip tariant, valstybės narės visos remia bendros rinkos sukūrimą, tačiau, kai ateina reikalas imtis darbų, vaizdas jau yra visai kitoks. Aš manau, kad geriausias būdas nustatyti tinkamas kainas tai yra nustatyti netokios kainas, kurios būtų mažesnės už savikainą, bet užtikrinti gerai veikiančią rinką. Žinoma, investuotojai, vartotojai visada nori kaip galima mažesnių. Investuotojai nori didesnių kainų, vartotojai nori mažesnių kainų, tačiau mes turime leisti rinkai veikti, kad joje nusistatytų tinkama kaina. Ačiū Filiplio už šį pasisakymą. Dabar siūlau pradėti diskusiją. Labai daug kas paprašė žodžio, taigi reikės visiems labai griežtai paisyti sutikto kalbėjimo laiko. Taisyklės bus štai kokios. Visų pirma, suteiksime žodį dviems nacionalinių parlamentų parlamentų nariams ir paskui vienam Europos parlamento nariu ir paskui vėl dviem nacionalinių parlamentų nariams ir vėl vienam e, Europos parlamento nariu. Kiekvienam kalbėtojui skiriama po dvi minutės. Iš viso jau 20 asmenų paprašė žodžio. Kas nori pasisakyti, turi užpildyti e, dokumentą dėl kalbėjimo laiko. Tai yra dokumentas, E, susijęs su vadinamoji speaking time, kalbėjimo laiku, taigi jeigu norite, galite ten įsirašyti. Na ir iš karto suteiksiu žodį kolegijai Birutiai Vėsaitiai iš Lietuvos, iš uh, ekonomikos reikalų komiteto seime. Prašom, ponė Vėsaitė. Gerbiama ponė pirmininkė, E, noriu padėkoti visiems pranešėjams ir man kaip e, Lietuvos parlamentariai malonu girdėti, kad pasiekta gerų poslinkių Lietuvos pirmininkavimo metu energetikos politikos rytyje. ES energijos vidaus rinkos sukūrimas yra vienas iš svarbiausių klausimų ir e, turi, būti, ir turi tapti pagrindiniu tikslu artimiausią dešimtmetį. Ir pritariu, kad e, per šį dešimtmetį ir artimiausių metų neturi likti izoliuotų rinkų Europos Sąjungoje, izoliuotų energetikos rinkų. E, nepaisant e, visų liberalizacijos procesų, e, E, trečio paketo įgyvendinimo per pastaruosius dešimtmečius energijos kaina dėja tik tai augo. Vartotojai buvo vangus, keisdami energijos tiekėją. Operatoriai ar tarpininkai nesielgia pakankamai skaidriai, neretai padidindami energi, e, energijos kainas vartotojams. E, Puikiai deklaracija derantis dėl E, kainų su trečiosiomis šalimis, ypatingai su Rusija, kalbėti vienu balsu, tačiau tai neturėtų tapti naujųjų metų deklaracija. Todėl kviečiu komisiją labai aktyviai įsijungti dvišalių darybų metu į darybas. E, labiau norėtųsi vieningos ES politikos skaluninių dujų išgavimo atžvilgių, o taip pat daugiau vieningos europinės politikos dėl atsinaujinančių e, šaltinių jeigu mes iš tikrųjų norime konkurencingų kainų. Ačiū, kad išklausė. Grazie. La parola... Labai ačiū. Dabar žodis e, suteikiamas ponui Salitoja. E, iš Kosovo parlamento ekonominių reikalų komiteto, prašom. Ehm, cara signora Sartori, io voglio ringraziare. Pone Sartori, Aš Kosovo parlamento vardu norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėte čia ir Kosovo ekonominės plėtros, energetikos ir telekomunikacijų delegaciją tam, kad mes galėtumėm dalyvauti šią diskusiją apie ES energetikos vidaus rinką. Aš norėčiau Jums papasakoti apie tai, kokie iššūkiai, kokios kyla Kosove, kokiu perspektyvų turime. Mes labai e, džiaugiamės, e, kad jūs, kalbėdami apie bendrą energetikos rinką, paminėjote ir Vakarų Balkanų šalis. Mes tikimės ateityje prisijungti prie bendros vidaus rinkos. Kosovas susiduria su didelėmis problemomis įvairiose srityse ir energetika yra viena iš jų. E, perdavimo sistemos, elektros energijos gamyba, jungtis ir taip toliau. Tai mums kelia problemų. Vienas iš pasiekimų, kurį jau pasiekėme, tai yra perskirstimo sistemų privatizavimas. Bet ir čia ne viskas vyko taip jau paprastai. Visiškai neseniai mes pasirašėme susitarimą su Serbija dėl energetikos ir tikimės, kad e, visiškai netrukus galėsime imtis papildomų veiksmų dėl vidaus rinkos. Aš kaip viena iš pranešėjų galiu pasakyti štai ką. Mūsų šalyje, kai yra rengiami įstatymai, mes kiekvieną įstatymą parlamente tikriname, pasižiūrime, ar jie atitinka ES teisės aktus, akį. Taigi mes norėtumėm ateityje išvengti bet kokių problemų. Uh, Mes norime iš anksto viskam pasirenkti, norime, kad iš anksto Kosovas pasirinktų tam, kad vėliau galėtų prisijungti prie bendros energetikos rinkos. Turiu pasakyti, kad ko gero man baigėsi laikas, taigi ačiū. Ačiū. Ačiū už tai, kad su manim pasisveikinote itališkai, kalbėjote iš pradžių itališkai. Dabar suteiksiu žodį Europos parlamento nariai Pilar de Castillo iš Europos liaudės partijos EPP, prašom. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems e, parlamentų nariams, ypač norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Lietuvai. Aš turiu klausimą, kurį norėčiau užduoti generaliniam direktoriui Filip Lau. Panašu, kad Europos komisija ketina paskelbti naują komunikatą dėl energetikos politikos tikslų ir klimato kaitos politikos tikslų. Ir panašu, kad sausio mėnesį turėtų tas komunikatas pasirodyti, bent jau mes girdėjome tokių kalbų komitete. Taigi, ar tai bus baltoji knyga, ar kažkas panašaus. Taip pat norėčiau jūsų paklausti apie tikslus susijusius su klimato kaita. Mes e, komitete diskutavome apie tai, ar reiktų užsibriežti vieną, du ar tris tikslus ir būtų naudinga uh, išgirsti, kokia yra Europos komisijos nuomonė, nes tai galėtų padaryti įtakos ir mūsų nuomonė, kalbant apie įvairius energijos šaltinius. Dionizijus. Ačiū. Toliau suteikiamas žodis ponui Dionizijus Stramenitis. Jis dirba komercijos ir gamybos komitete, kuris yra Graikijos parlamente. Prašom. Αγαπητοί εκπρόσωποι των κοινοβουλίων, των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή. Ačiū. Aš e, norėčiau pasveikinti visus ir parlament, Europos parlamento narius ir nacionalinių parlamentų atstovus. E, energetika šiuo metu kelia daug įvairių iššūkių. Viena iš problemų yra patikimas apsirūpinimas elektros energija ir taip pat e, prieinamos energijos kainos. Dar viena svarbi problema yra CO2 emisijų mažinimas, o taip pat ir e, kova su klimato kaita. Mes turėtumėm plėtoti tokias energetikos formas, kurios užtikrintų patikimą apsirūpinimą energiją, bet taip pat tausotų ir aplinką. reikėtų užtikrinti, kad visos ES valstybės narės būtų sujungtos į bendrą rinką. Mes Graikijoje susidūrėme su krize, išmokome jos teiktas pamokas, bet vis tiek suprantame, kad labai svarbu tausoti ir aplinką. Per pastaruosius metus mes užsibrėžėme štai kokius tikslus. Mums yra labai svarbus 2020 metų tikslai, tai yra 20 procentų tikslai. Taip pat mums svarbu įgyvendinti ir ES teisės aktus susijusius su energetika ir programa Horizontas 2020. Taigi, kaip jau sakiau, mums svarbu, kad, elektros, kad energijos kaina būtų primtina ir kad būtų užtikrintas patikimas apsirūpinimas energetika. Man atrodo, kad vienas iš energetikos politikos tikslų turėtų būti štai koksai. Energetikos politika turėtų prisidėti prie ES ekonomikos augimo. Taip pat mes turėtumėm išlikti konkurencingi ir globaliame pasaulyje, taip pat ir mūsų vartotojai turėtų gauti energiją konkurencingomis kainomis. Taip pat svarbu, kad būtų užtikrintas ir, ir tai, kad išliktų gamybos sektorius Europoje. Ačiū, dabar suteiksiu žodį Norvegijos parlamento atstovui. Uh, well functioning... Dėkoju. E, pasaulio rinka priklauso nuo jungčių ir fizinės infrastruktūros. Šiaurės šalyse yra gerai veikianti integruota elektros energijos rinka, kurioje yra nemažai jungčių tarp įvairių valstybių. Tai leidžia mums tarp Švedijos ir Norvegijos e, sukurti naują sertifikatais parengtą, paremtą rinką atsinaujančių energijos šaltinių srityje. Remiantis patirtimi galime pasakyti, kad gerai veikiančią rinką galime užtikrinti tik tai jungčių pagalba, tačiau bijome, kad pajėgumų mechanizmai, tai kaip jie dabar formuojasi įvairiose valstybėse narėse, iškraipo rinkas ir gali tapti kliūtimi, dėgiant jungtis ir integruojant Europos energetikos rinką. Norvegija, kaip energijos gamintoja, turi tam tikrų pajėgumų, kuriuos reikia suderinti su atsinaujančiais energijos šaltiniais, gamtinės duomis, hidroelektrinės pajėgumais. Turime suprasti, kad čia pirmiausia reikalingos didžiulės investicijos, mums reikalingas paklausos saugumas. Ir mes manome, kad pajėgumų mechanizmų reikia vengti, tačiau jeigu jau tokie mechanizmai yra dėgiami, juose turi būti jungtys, nes priešingo atveju uh, mūsų jungčių projektai svarbu su Vokietija ir Didžiaja Britanija, kurios dabar planuojame, bus nesaugus ateityje e, be tų jungčių. Ir jie, tie projektai gali smarkiai nukentėti tokiu atveju. Dėkoju. Ačiū. Dabar suteikiu žodį kolegai Vitorijo Prodi. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pabrėžti štai ką. Labai svarbi ES energetinė dimensija. Yra būtina investuoti į technologijas, kurios yra labai veiksmingos, kurios padeda perduoti energiją. Čia turiu omeny ir aukštos įtampos perdavimo linijas. Taigi, tokiu būdu būtų galima geriau panaudoti elektros energijos linijas, taip pat tai padėtų geriau paskirstyti ir tą energiją, kuri yra pagaminama vėjo jėgainėse. Ir tai padėtų išvengti pernelyg didelių energijos sankaupų. Uh, Čia manau, kad e, reikia imtis veiksmų kiek manoma skubiau. Taip pat labai svarbu sukurti uh, iš atsinaujinančių šaltinių gaunamo, gaminamos energijos sistemą, ypač turiu omeny energijos gamybą iš biomasės. Uh, Atsinaunančio energijos šaltinių naudojimas yra svarbus, kovojant su klimato kaita. Ir tai taip pat padės geriau apsirūpinti energiją. Ačiū. Ačiū kolegai Prodi. Dabar stikiu žodį Einhard Zaibeski iš pramonės, komercijos, energijos, gamtinių išteklių ir technologijų komiteto. Iš Turkijos parlamento, prašom. Sayın Başkanım, Türk parlamentosu olarak sizleri saygıyla selamlıyorum. Ačiū pirmininkė. Norėčiau Jūs nuoširdžiai pasveikinti Turkijos parlamento vardu. Kaip Jūs ir prašėte, pasistengsiu kalbėti lietai. Energijos vartojimas ir integruota Europos vidaus rinka yra labai svarbi tema ir Turkijoje. Ir beje galiu pasakyti, kad šiame kontekste Turkijai taip pat tenka svarbus vaidmuo. Energijos vidaus rinkos e, formavimas ir taip pat e, patikimas apsirūpinimas energija palankiomis kainomis e, yra labai svarbus dalykai ir aš manau, kad čia, kaip jau sakiau, svarbus vaidmuo tenka ir Turkijai. ne visose ES šalise yra daug energijos e, šaltinių, bet jų yra daugiau Azijoje, prie Kaspijos jūros, artimuosiuose rytuose. Ir čia Turkijai e, tenka labai svarbus tam tikros tarpininkės vaidmuo. ES yra labai svarbus energijos vartotojas. Na, o Turkija savo ruošų savo ruoštų yra pati vak, e, vakariškiausia, vaka, e, vakariškiausia šalis e, rytų en, šalių energijos grandinėje. Per pastarosius metus energijos padidėjimas, suvartojimas padidėjo 1,6 procentais. Taip pat Turkija pagerėjo ir energetinis efektyvumas. Mes dabar veiksmingiau naudojame energiją ir ateityje e, tikimės dar didesnės pažangos šioje srityje. Tikimės dar labiau padidinti tą energetikos vartojimo veiksmingumą. Kaip žinia, Turkija yra e, kandidatė, mes irgi norime įstoti Europos Sąjungą ir dėl to mums atrodo labai svarbu išspręsti visas kliūtis, dėl kurių dar negalima pradėti e, dėrybų dėl energetikos skyriaus. 2006 metais dėl problemų su Kipru e, dėrybos dėl energetinio skyriaus nebuvo pradėtos, bet aš tikiuosi, kad tos kliūtis bus išspręstos. Baigdama dėkoju Jums Turkijos parlamento vardu. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį Žemės ūkio žuvininkystės energetikos komiteto atstovui. Ponas Skot. Pane Skot. Labas rytas, dėkoju. Šiuo metu gegužės mėnesį Lordų rūmų komitetas, kuriam pirmininkauju paskelbė ataskaitą apie ES energetikos politiką. Ir ten, ji buvo pavadinta, ne viena šalis negali būti energetinė sala. Aš labai džiaugiuosi, kad dauguma mūsų ataskaitos išvadų atsispindėjo ir šiandien pasakytose, pasakytose kalbose, ypač kalbant apie jungtis, jų reikšmę ir vieningos rinkos sukūrimo tikslus. Pagrindinis iššūkis, kurį išvelgėme savo ataskaitoje, tai yra investicijų klausimus. Reikalingas trilijonas eurų, kuriuos reiktų investuoti į, iki 20 metų Europos Sąjungoje šioje srityje. Ir mes neseniai Londono Cityje rengėme seminarą ir kalbėjome su investuotojais apie tai. Puikios žinios yra tai, kad yra trilijonų eurų pasaulyje, kuriais galėtumėme pasinaudoti, tačiau investuotojai dėje nėra tikri dėl politikos ateities tiek ES, tiek valstybių narių lygmenimis. Na ir ta dilema dabar yra labai plačiai paplitusi tvarumas, tiekimo saugumas, kainos, visi tie dalykai turi būti subalansuoti. Kila pavojus, kad jeigu bus priimami sprendimai ir bus reaguojama tik tai į trumpalaikius prioritetus, tuomet reiks viską iš naujo subalansuoti vėliau ir atsiras nenuoseklumas, politikos krypties pakeitimas ir tai atgraso investuotojus. Ir vienas pavyzdžių, kalbant apie 20 metų atsinaujančių energijos šaltinių tikslus buvo labai svarbus veiksnys, e, skatinantis investiciją šiame sektorija. Tačiau dabar investuotojų pasitikėjimas yra sumažėjęs ir mes manome, kad anglijas suvartojimo tikslai turėtų būti pakoreguoti ir mes daugiau dėmesio turime skirti vietoje perskirstytai energijai ir mažinti energijos suvartojimą. Dėkoju. Ar kolega Goebbels? Ačiū toliau, kolega Goebbels, prašom. Thank you, chair. Um... Ačiū, pirmininkė. Kai komisija pradėjo kurti vidaus rinką, pažadėjo, kad kainos sumažės. Puikiai žinome, kad taip nenutiko. Dabar Filip Liau teigia, kad kai jau bus galutinai užbaigta kurti vidaus rinką, tuomet kainos sumažės irgi netiesa. Dėl labai paprastų priežasčių. Pirmiausia, yra mažiau konkurencijos, nes didelės įmonės dabar veikia nacionalinėse rinkose. Antras dalykas, dauguma vartotojų neturi galimybės dėrėtis. Net smulkios vidinės įmonės neturi dėrybinių galių, negali atsilaikyti prieš tas stambes įmonės. Uh, Trečias dalykas, mes ES nusisukame nuo brandolinės energijos, skalūnių dujų, kalbame netgi apie kitus variantus, tačiau pagrindinė priežastis yra ta, kad energijos rinkos lygiai tokios pačios kaip kitos rinkos. 90 daliai visos bazinės energijos, dujos, ir panašiai parduodama per valstybinės įmonės. Devyni dešimtadaliai sutarčių yra valstybinio tipo sutartys. Ir tai, kas vyksta tose mentinių sandorių rinkose, tai yra visiškos spekulacijos. Taigi realiai nėra liberalios rinkos, tiesiog yra rinka, kurioje dominuoja keletas saujelė įmonių Ir mes galime privatizuoti, ką benorime Europos Sąjungoje. Bet kažin ar pasieksime geresnį sandorį vartotojams. Problema mūsų visuomenė yra ta, kad turime vis daugiau energetinio skurdo ir turime subsidijuoti, jeigu norime išgyventi. Tai per 20 sekundžių matyti neįmanoma man bus e, pateikti daugiau argumentų. Dėkoju. Labai ačiū. Toliau suteiksiu žodį. Manijus Brunner iš Austrijos parlamento tarybos, federalinės tarybos. Ačiū pirmininkė, gerbiami ponai, gerbiamos ponios. Norėčiau padėkoti už tokius įdomus pasisakymus. Ačiū taip pat ir pirmininkaujančiai Lietuvai už šią gražią iniciatyvą. Norėčiau pateikti keletą pastabų. Visų pirma, norėčiau sutikti su tuo, kad ateityje, kaip kad sakė kiti kalbėtojai, mes turime atsisakyti valstybinių subsidijų, nes mes turėtumėm orientuotis į rinką, kurdami naujas technologijas, dėl to, ko gero, niekas e, nesiginčia. E, praeitie buvo teikiamos subsidijos ir anglijas pramoniai ir kitoms sritims. Aš manau, kad valstybės paramos subsidijų turėtų būti atsisakoma palaipsniui e, tam, kad e, ir energetikos sektorius įgautų naujas perspektyvas. Toliau infrastruktūros. Taip, iš tikrųjų, mums skubiai reikia infrastruktūrų, ypač aukštos įtampos linijų. Tai yra būtina. Uh, Jeigu, tarkim, e, vėjas pučia šiaurėje, ten yra e, gaminama energija, tai vėliau ta energija e, aukštos įtampos linijomis yra perdodamos toliau. Taip pat reikia ir atitinkam pajėgumų energijai kaupti. Taigi yra būtina toliau plėtoti infrastruktūrą, tam reikia didelių investicijų. Kai kuriuose valstybėse narėse uh, jau metų metus arba dešimtmečius ginčiamasi dėl to, kad e, ar reikia naujų linijų ar ne. Aš manau, kad čia reikėtų iškių ES taisyklių. Na ir trečioji mano pastaba dėl atskirimo, gamybos ir perdavimo linijų atskirimo. Tai iš tikrųjų labai prasminga. Aš manau, kad gamybos sistemą reikia atskirti nuo perdavimo linijų, dėl to nekyla jokių klausimų. Tačiau uh, Čia panašu, kad visos ES įmonės yra e, matuojamos e, vienu masteliu. Tokios pačios taisyklės numatomos ir mažoms įmonėms, ir didžiuliams koncernams. Ir dėl to e, kyla daug problemų ir taip pat tos mažesnės įmonės susidurs su didžiulė biurokratija. Aš manau, kad čia ES turėtų numatyti diferencijuotas taisyklės, skirtingas taisyklės mažoms įmonėms ir didžiuliams koncernams. Ačiū. Toliau suteiksiu žodį ponui Pablo Matos Maskareijo. Jis yra iš Ispanijos parlamento. Prašom. Gracias, señora presidenta. Eh, nosotros... Ačiū, pirmininkė. Mes visiškai palaikome tikslus, kurie yra iškelti, kuriant bendrą energetikos rinką. E, ta rinka bus labai svarbi, siekiant užtikrinti apsirūpinimą energiją, siekiant sumažinti kainas ir apsaugoti aplinką. Norėčiau prisiminti tai, ką sakė pirmininkas Buzek, dėl, kalbėdamas apie Europos reindustrializavimą. Ponės Būzėk labai teisingai pasakė, kad reikia siekti kaip galima mažesnių energijos kainų. Kad tai pasiektume, privalome atnaujinti, modernizuoti jungtis, kurti tinklus. Buvo paminėti bendro intereso projektai, apie juos kalbėjo ponas Neverovič. Mes būkštaujame, kad ne visi tikslai bus įgyvendinti įgyvendinant šiuos projektus. Pavyzdžiui, dėl 10 procentų sujungimo. Taip pat turime abejonių ir dėl izoliuotų energijos rinkų integravimo. Labai svarbu, kad mes labai aiškiai įvertintume, kokie veiksniai daro įtaką energijos kainoms. Energijos kainos yra labai svarbus dalykas užtikrinant e, Europos konkurencingumą, Europos pramonės konkurencingumą ir e, apskritai Europos galimybės konkuruoti. Jei pažvelgtume į kainų struktūrą, suprastume, kad e, dalį kainos sudaro ir finansavimo kaina. Ne visos įmonės moka vienodas palūkanas. Dar vienas svarbus dalykas yra elektros kaina. Engtis mažinti tas kainas, kad jos būtų panašios Europoje. Ačiū. Dabar ponė Romana Jordan, Europos parlamento narė. Ačiū. Norėčiau pasveikinti visus kolegas iš nacionalinių parlamentų ir norėčiau pasiteirauti štai ko. Kaip jūs vertinate, vertinate tolesnį vidaus energijos rinkos kūrimą? Kitas dalykas yra dabar jau paskelbtas ketvirtasis energetikos paketas, kadangi trečiojo nepakako. Ir su kiekvienu paketu mes kalbame apie dalį e, kompetencijų per, dalies kompetencijų perdavimą Europai. Norėčiau paklausti, ar kolegos iš nacionalinių parlamentų mano, kad mums reikėtų daugiau suderintų europinių taisyklių dėl subsidijų teikimo taisyti, subsidijų teikimo. Mes visi žinome ir siekiame naudoti daugiau atsinaujantos energijos išteklių, bet čia reikia ir saugojimo energijos kaupimo pajėgumų. Ar manote, kad ir čia reikėtų kurti vieną bendrą pajėgumų rinką Europoje? Taip pat man kyla klausimas, kaip reikėtų plėtoti bendrą energijos politiką, europinę energijos politiką, skirtingų energijos išteklių atžvilgių. Nes pavyzdžiui, dabar dėl kai kurių e, energijos rūšių valstybių narių nuomonės išsiskiria, pavyzdžiui, Vokietija ir Junktinė karalystė skirtingai vertina brandolinę energetiką. Uh, Kiti mano klausimai susiję su energetikos politika po 2020 metų. Ponas Lau jau užsiminė apie tai, bet aš norėčiau išgirsti, ką nacionalinių parlamentų atstovai mano apie politiką, kurios prireiks po 20 iki 30 metų. Kaip manote, e, ar dabar gyvendinama politika buvo teisinga, ar buvo padaryta klaidų, ką reikėtų tobulinti. Taip pat būtų labai įdomu išgirsti ir apie ES mechanizmus šioje srityje, pavyzdžiui, prekybos apivartiniais taršos leidimais sistemą. Taip pat, kaip jūs vertinate ir tikslus iškeltus iki 2030 metų, tai yra CO2 mažinimo e, tikslai ir atsinaujinančių energijos išteklių didesnio panaudojimo tikslai. Ačiū, ponė Romana. Dabar suteiksiu žodį ponui Stanislav Ivan, e, Lenkijos parlamento atstovui. Ačiū, pirmininkė. Lenkijos tikslai atitinka ES tikslus. Mes taip pat galvojame apie konkurencingumą, apie apsirūpinimo energiją užtikrinimą ir tvarumą. Kaip sakė ponas Buzek, labai svarbu sukurti konkurencingą rinką. Ir ji mums atrodo svarbi. Bet čia reikia kalbėti apie keletą aspektų. Vienas dalykas jungtis, ypač vidurio ir rytų Europoje, ir spartesnis infrastruktūros kūrimas ir vystimas. Čia turiu galvoje ir išmaniuosius tinklus. Savo pastangas turėtume sutelkti į vietos pajėgumų panaudojimą Europos Sąjungoje. Būtent tai mums turėtų padėti užsitikrinti energijos tiekimą. Lenkija, panašiai kaip ir kitos ES valstybės narės, gali visiškai laisvai rinktis e, savo energijos išteklių kompleksą. Mes naudojame įvairius išteklius, tačiau artimiausių metų vienas svarbiausių energijos šaltinių mums bus anglis. Žinoma, galvosime ir apie atsinaujinančius energijos šaltinius, sieksime naudoti daugiau gamtinių dujų, kadangi greitai bus atidarytas švinužė dujų terminalas. Taip pat užsitikrinsime ir tam tikrų išteklių tiekimą, dujų tiekimą iš Kroatijos. bet e, vis dėlto galutinius sprendimus šioje srityje priims e, verslo subjektai, mūsų verslininkai. Svarbiausia, kad mūsų dėmesio centre liktų vartotojai. Kai kurie atsinaujantis energijos ištekliai yra plėtojami labai greitai ir yra paskaičiuota, kad iki 2020 metų šie ištekliai turėtų tapti konkurencingi. Mes um, suprantame, kad reikės atsisakyti subsidijų tiems energijos ištekliams, nes priešingų atveju bus iškraipyta konkurencija. O tai pakenks visos rinkos konkurencingumui. Mes galvojame ir apie klimato kaitos politiką po 2020-2030 metų. Europos Sąjungoje yra svarbios technologijos, kurios ban, padeda reaguoti į klimato kaitą ir prie jos prisitaikyti. Ir manau, kad ekologiškos technologijos, atsinaujinančių išteklių technologijos Lenkijoje neturėtų konkuruoti su anglimi, nes anglis yra labai svarbus energijos šaltinis ir Lenkijai, ir kai kurioms kitoms šalims. Ačiū. Labai ačiū. Norėčiau jūsų prašyti nekalbėti ilgiau kaip po dvi minutės, nes kitaip tiesiog nesuspėsime ir negalėsime suteikti žodžio visiems. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Kristian Kikikerų iš Rumunijos pramonės komiteto. Prašom. Senatului României, dați-mi voie să Mes pentru că ne-ați dat... Dėkoju, ponė pirmininkė. Rumunijos senato vardu aš norėčiau padėkoti Jums už kvietimą šiandieną dalyvauti šiame labai svarbiame susitikime, kalbant apie ES ateitį. Rumunija taip pat bando surasti sprendimus tam, kad užsitikrintų ne, energetinį nepriklausomumą. Ir norėčiau pasakyti, kad mes susidurėme su dvieje, dviem iššūkiais, norėdami užsitikrinti Rumunijoje gamtinių dujų tiekimą. Taip pat Dar vienas e, iššūkis Rumunijai yra susijęs su tuo, kad turime didžiulį potencialą gaminti energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių, ypatingai turint omenyje hidro energiją. Tačiau, kaip sakiau, aš čia norėčiau dar užduoti tris klausimus generaliniam direktoriui. Pirmiausiai, kokia yra situacija su energijos kainų reguliavimo teisės aktais? turint omenyje ir atsinaujinančius energijos šaltinius, ir taip pat kiek pažangos buvo pasiekta kad būtų galima tinkamai vertinti dujų, e, skalūnių, skalūnių dujų gamybos riziką valstybės narėse. Barija, Ačiū toliau, pane Andrės Barija iš Europos parlamento. Prašom. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už šią išties įdomią diskusiją. Europos komisijos atstovas sakė, kad e, valstybės parama, subsidijos iškraipo vidaus rinką ir aš tam pritariu. Aš norėčiau konkrečiai pasterauti, kokias bylas susijusios su šia problema šiuo metu svarsto e, Teisingumo teismas. Ir dar vienas klausimas, kada komisija E, norėtų, kad būtų sukurta vidaus rinka, kokią datą yra numačiusi ir koks čia vaidmuo skirtas atsinaunančiai energijai. Įdomu būtų sužinoti, kaip Europos komisija ketina įtraukti atsinaunančios energijos šaltinius, kurdama vidaus rinką. Ačiū. Dėkoju. Rotmar Rada, mūsų buvęs e, kolega, dabar dirba užsienio reikalų komitete Slovakijos parlamente. Prašom. Mikrofon. Okay. So, I forgot, you know, just it's time. Šau kaip veikia ta sistema su mikrofonais. Taigi dėkoju Jums už galimybę pasisakyti, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai ir parlamentui, kad galiausiai buvo sėkmingai susitarta dėl vidaus energijos rinkos ir kad buvo susitarta dėl to, kaip būtų galima išspręsti energetinių salų problemą. Visi prisimame 8-9 metų dujų krizę, kuomet dujos buvo sustabdytos iš Rusijos. Tiekiamos dujos buvo sustabdytos ir rytų ir pietų Europai, tuomet tai buvo didžiulė problema. Taigi turime surasti būdų, kaip būtų galima apjungti elektros energijos ir dujų tinklus tam, kad ateityje tokių problemų išvengtumėme. Aš labai sveikinu idėją dėl bendro intereso projektų. Slovakija turi du tokius projektus. Vienas jų yra susijęs su dujų vamzdynų sujungimu su Vengrija, Lenkija ir taip pat yra kelios elektros energijos jungtys su Vengrija. Aš manau, kad tai yra puikia mintis ir Europos komisija, kitos ES institucijos dalyvauja įgyvendinant šios svarbius projektus. Tai yra labai svarbus elementas derinant tam tikrus dalykus energijos vidaus rinkoje. Norėčiau dar pakomentuoti tai, ką sakė ponia Jordan. Ji, praš, ji klausė nacionalinių parlamentarų, kaip yra derinamos nacionalinės taisyklės dėl subsidijų, turint omenyje ir iškastinį kūrą, ir atsinaujančius energijos šaltinius. Aš manau, kad tikrai atėjo laikas ir komisijai, ir parlamentui imtis pastangų ir suderinti tas um, subsidijavimo taisyklės, nes nacionaliniai reguliuotojai ne visuomet veikia taip, kaip turėtų. Mes turime sumažinti reguliavimą, bet kitą vertus norime užsitikrinti šių institucijų nepriklausomumą tam, kad kainos būtų nustatomos skaidriai. Taigi mes norime, kad mūsų įmonės tokiu būdu galėtų kažkaip išgyventi ekonominėje krizėje, nes kitaip kitų variantų nėra. Ačiū, toliau suteiksiu žodį ponui Balsiu, kuris yra iš Lietuvos Seimo. Lynas. Gracija, gracija prezidentė. Gerbėmėjai kolegos, Europos energetikos e, rinkos efektyvumas priklausys tik tai nuo to, kaip greitai Europa pereis e, pasirinks, kur investuoja, ar į praeito amžiaus e, atgyvenusią rudąją energetiką, tai yra iškastinio kūro energetiką, ar į pažangę šio laikinio 21 amžiaus inovacinę žalį energetiką, tai yra iškastinio, tai yra atsinaujinančio energetikos šaltinių energetiką. Noriu paneigti mitą apie paramą atsinaujinantiems energetikos šaltiniams ir kad ji yra You don't hear it? Oh. Sorry, atsiprašau. Noriu paneigti, noriu paneigti mitą apie brangę atsinaujinančią energetiką ir apie brangę paramą. E, iš tikrųjų, jeigu jūs aštuonerius metus e, duodate paramą vėjo jėgainiai arba saulės jėgainiai, tai likusius 20 metų šios jėgainės gamina pačią, pačią pigiausią, konkurencingiausią energetiką, pačią pigiausią elektrą. Tai rodė Danijos pavyzdys. E, todėl tuo tarpu atominę elektrinę jūs remiate visus 50 metų ir remiate labai stipriai iš visų mokesčių mokėtojų pinigų. Taigi atsinaujinantis energetikos šaltiniai yra vienintelė sritis, E, kuri tikrai garantuos energetinę nepriklausomybę ir, ir tiekimo garantiją. E, leiskime patiems žmonėms nuspręsti, kokią energetikos rytį jie nori pasirinkti. Lietuvoje įvyko referendumas prieš atominę elektrinę ir e, dabar ta elektrinė tikrai tikiuosi nebus statoma. E, bet leiskime žmonėms investuoti į smulkius, į mikroelektros projektus. Leiskime kiekvienam name pastatyti mažą saulės jėgainę ir jūs pamatysite, kaip greitai ir kiek daug turėsime pigios elektros energijos. Bet tam Europos parlamentas kviečiu, kviečiu raginu priimti direktyvą, kuri kuri pareigotų e, vietos tinklų operatorių priimti tą perteklinę pigią energiją, kurią gamins paprasti žmonės savo namuose. Taip pat raginu priimti direktyvą, kuri pareigotų plėtoti išmaniosios tinklus, vadinamosios smart grid, nes be šito mes negalėsime turėti efektyvių jungčių ir efektyviai išnaudoti atsinaujinančią energetiką. Ir paskutinis dalykas E, būkite, e, būkite atsargus, būkime atsargus ir pasipriešinkime lobizmai, kuris yra labai stiprus iš brandolinės, skalūnų ir anglės pramonės, tai yra senosios energetikos ryties. Šita pramonė jau suprato, kokie galingi, efektyvus ir pigus yra atsinaujinantis energetikos šaltiniai ir darys viską, kad būtume priklausomi nuo jų, o ne nuo gamtos ir nuo mūsų pačių. Ačiū. Grazie. La collega, la parola. Ačiū, kolega. Toliau Gianluca Benamatti. Ekonominės veiklos, komercijos ir turizmo komiteto atstovas iš Italijos parlamento, prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau irgi padėkoti už šią diskusiją. Iš tikrųjų dabar kalbame apie klausimą, kuris labai svarbus ir mano šaliai. Energetikos vidaus rinkos sukūrimas yra e, būtinas ir mūsų šaliai, nes tai e, pagerins konkurencingumą, e, padės tiek valstybių narių įmonėms, įmonėms valstybėse narėse, tiek ir visoje Europos Sąjungoje. Labai svarbus dalykas yra ir infrastruktūros bei jungtis. Ir čia kyla štai koks klausimas. Kaip būtų galima atsižvelgti į tai, kad valstybių narių situacija labai skiriasi, regionų situacija labai skiriasi. Tarkim, mūsų šalyje, mano šalyje energetika gaminama naudojant dujas, kitose šalyse naudojami kiti uh, energijos šaltiniai. Dar vienas svarbus dalykas yra ir energijos tiekimas. Jau buvo paminėta, kad bus atidarytas pietų koridorius, bet e, reikia pagalvoti ir apie e, rytų viduržėmio jūros e, regiono dalį. Yra būtina sukurti energijos vidaus rinką ta rinka turėtų būti konkurencinga ir visi turėtų turėti vienodas veiklos sąlygas. Ir dar vienas paskutinis pamastymas. Mes šiuo metu kalbame apie tikslus 2030 metams, bet mes tų tikslų nepasieksime, jeigu per tą laiką iki 2030 metų nebus sukurta stipri vidaus rinka. Ačiū. Dėkoju. Toliau ponas Igor Radonovič, ekonomikos reikalų komiteto pirmininkas, jis yra iš Kroatijos parlamento, prašom. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Toliau norėčiau kalbėti kroatų kalba. Taigi, ponios ir ponai, Labai džiaugiuosi šią diskusiją. Manau, kad labai daug padarė ir Lietuva energetikos srityje. Kiti kolegos jau pateikė daug klausimų, ypač kolegos iš Slovenijos. Man atrodo, kad labai svarbu kalbėti apie infrastruktūros plėtojimą. Tai yra e, viena, vienas iš didžiausių iššūkių be abejo. Reikia siekti ir ekonomikos e, atsigavimo, bet tai yra, ekonomikos atsigavimas yra neįmanomas be energetikos sektoriaus reformos. Taip pat reikia užtikrinti patikimą apsirūpinimą energiją, reikia sukurti ir vidaus rinką. Bet e, aš manau, kad kurdami e, bendrą rinką turėtumėm nepamiršti ir savo kaiminių šalių, pavyzdžiui, rytų Balkanų šalių. Ir aš norėčiau priminti, kad šiandien Baku vyksta labai svarbus susitikimas, kur kalbama ir apie e, pietų dujų koridorių E, tai padės geriau apsirūpinti energiją. Taigi šiuo metu Azerbaidžane, Baku e, vyksta svarbus sustikimas, ten dalyvauja ir vakarų Balkanų atstovai ir Baku yra e, siekiama pasirašyti svarbų susitarimą dėl apsirūpinimo energiją. Labai ačiū už tiktą žodį. Grazie, la parola ora al signor Davide Ačiū toliau ponas Davide Krypa iš Italijos parlamento ekonominės veiklos komiteto. Prašom. Ačiū pirmininkė, aš visų pirma norėčiau padėkoti už svetingumą. Ačiū už šią diskusiją. Kalbame apie tikrai aktualias temas, apie energetiką ir tikrai tuo labai džiaugiuosi. Vis dėlto aš norėčiau kai kurios aspektus geriau suprasti. Ekonominė veikla svarbi ne tik Italijai, bet ir kitose ES valstybėse narėse. Mes siekiame atgaivinti ekonomiką, e, e, padidinti gamybą ir vis dėlto tai reikš, kad e, kai kuriams įmonėms teks ir užsidaryti. Kokie bus atrankos kriterijai? Ar ekonominės veiklos kriterijai, ar e, tokie kriterijai kaip CO2 emisijos, ar kiti kokie nors aplinkos kriterijai? Man atrodo, kad vis dėlto tai yra svarbu, reikėtų ver, vengti bet kokios diskriminacijos ir reikėtų e, suteikti e, daugiau perspektyvų atsinaunančios energijos šaltiniams. Toliau energijos perdavimo sistemos ir paskirstimo sistemos. Šiuo metu to, tuo užsijama e, smulkios įmonės ir aš nelabai, nelabai suprantu, kaip bus sukurta centralizuota sistema. Aš manau, kad reikėtų arba kažkokio perinamojo laikotarpio, perinamojo mechanizmo. Reikėtų, ko gero, kalbėti apie tai, kad pagaminta energija turėtų būti siekiama suvartoti kiek įmanoma arčiau vietoj to, kad jinai būtų perdodama tolimoms šalims. Ačiū. Al signor. Dėkoju. Toliau ponas Azaizyti iš Kosovo, prašom. Prasidėjai. Thank you, Madam President. Ačiū pirmininkė. Mūsų nuomonė mums reikėtų apie save čia pateikti daugiau informacijos, kadangi dar nesame ES valstybė narė. Kosovas ir toliau skiria labai daug dėmesio tam, kad būtų sukurta laisva ir konkurencinga energetikos rinka. Mes ėmėmės įvairių priemonių, kad sukurtume įstatyminė ir reguliavimo bazė, kad restruktūrizuotume energetikos sektorių. Kosove mes įgyvendiname konkrečius energetikos projektus, remiame regioninės iniciatyvas. Kalbant apie energetikos sektoriaus teisės aktus, reikėtų paminėti, kad mes patvirtinome jau šešis teisės aktus dėl energetikos. Tai yra energijos įstatymą, energijos reguliavimo tarnybos įstatymą, centralizuoto šildymo įstatymą, energetinio efektyvumo įstatymą ir kainų įstatymą. Taip pat patvirtinome nemažai taisyklių, kodeksų, administracinių procedūrų, metodikų jos patvirtino mūsų vyriausybė ir energetikos ministerija. Norėčiau Jūs informuoti, kad mūsų teisės aktai yra suderinti su ES antruoju energetikos paketu ir tai yra tvirtas pagrindas siekiant restruktūrizuoti mūsų energijos sektorių, atveriant rinką ir didinant konkurencingumą. Mūsų teisės aktuose reglamentuojami ir kiti šiam sektoriu svarbus dalykai. Tai yra e, apsirūpinimo energija užtikrinimas, e, atsinaujinančių energetikos išteklių naudojimas ir energijos efektyvumas. Kosovas taip pat yra e, patvirtinęs ir energijos strategiją ir viską, ką mes darome šiame sektoriuje, dabar yra grindžiama mūsų strategija. Ačiū. Toliau ponas Antikai Konen iš e, Suomijos parlamento komercijos arba priekybos komiteto. Prašom. Alustuksista. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju už įdomius pranešimus. Aš norėčiau pakalbėti apie energijos perdavimą ir energijos tinklų nuosavybę. Panašu, kad šiame sektorija veikia monopolininkai ir klientai, vartotojai tiesiog turi mokėti nustatytas kainas. Norėčiau pateikti štai kokį klausimą pranešėjams. Ar manote, kad svarb, yra svarbu, kam priklauso uh, energijos perdavimo tinklai. Ar tie tinklai yra valstybiniai ar privatus? Ar manote, kad svarbu, ar tinklai pri, priklauso nacionaliniams e, savininkams, ar kitoms valstybėms narėms, ar trečiųjų šalių atstovams? Ar manote, kad reikėtų Europos lygių reguliuoti šią sritį? Ačiū. Terminato į nostri. Ačiū jau pasisakė visi kolegos, taigi ačiū už tai, kad e, kalbėjote trumpai. Ir dabar e, turime laiko, kad išgirstumėm atsakymus. Visų pirma, pradėsime nuo ministro e, Neverovič. Penkios minutės kiekvienam, prašom. Thank you, Madam Chairman. Well, uh, let... Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti už galimybę išklausyti nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento narių nuomonės. Šios nuomonės tikrai patvirtino, kad mes einame teisinga kryptimi. Tai yra, siekiame integruoti savo nacionalinės energetikos sistemas į vieną bendrą Europos sistemą. Tai yra teisingai pasirinkta kryptis. Ačiū Jums už patikinimus, kad būtent taip reikia siekti didesnio konkurencingumo ir veiksmingiau nustatyti e, elektros ir dujų kainas vartotojams ir verslui. Mes atsižvelgsime į jūsų nuomonės, pereidami prie svarbiausios e, mūsų darbo dalies, tai yra įgyvendinimo. Jūs sakėte, kad labai svarbu pradėti įgyvendinti tai, kas yra numatyta ir siekti konkrečių rezultatų. Tikrai reikia siekti rezultatų ir juos lemia tinkamas įgyvendinimas. taryboje patvirtinus atask, minėtas ataskaitas, visos valstybės narės supranta, kokia yra rimta situacija, liko vieneri metai iki bendros rinkos taisyklių įgyvendinimo ir aš manau, kad valstybės narės puikiai išnaudos likusi laiką, pasivys mm, darbų grafikus ir nešvaistys to laiko. Ir ši diskusija buvo labai naudinga. Ačiū. E, Ačiū, ministrė. Norėčiau dabar suteikti žodį kolegai Buzek. Prašom. Uh, dear... Koju, mėly kolegos, bičiuliai iš nacionalinių parlamentų. Ačiū Jums už visas išsakytas pastabas. Norėčiau apibendrinti diskusijas. Energijos vidaus rinka Europos taryboje buvo aptarta du kartus. Tai reiškia visi premjerai, kancleriai ir prezidentai 2011 ir taip pat 2013 metais du kartus aptarė šią temą. Tai yra tarybos e, prievolė, mūsų ministrų pirmininkų pareiga pasirūpinti, kad neliktų energetinių salų mūsų žemynė. Iki 2015 metų visi turime sujungti tobulai tarpusavyje. Kodėl turime laikytis 15 metų termino, ne vėlesnio? Iki to laiko turi būti tobulai sujungtos visos šalys. Kitas svarbus klausimas yra vartotojui palanki rinka. Tai yra svarbu visiems mums, nes viską turime orientuoti į vartotoją, ar jis būtų privatus, ar, ar įmonė, komercinis vartotojas. Visos bendradarbiavimo galimybės su informacinių ryšių technologijų pramonė. Tie elektroniniai sprendimai irgi reikalingi, nes niekas nenori iškaistyti laiko ir visko sutikrinti rinkoje. Mums e, reikalingas toksai patarėjas, tarpininkas, kuris e, leistų mums tinkamai pasirinkti gamintoją arba paskirstytoją. Buvo užduotas klausimas apie atsinaujančių energijos šaltinių ir skalūnių dujų bendras pozicijas, bendrą poziciją Europos Sąjungoje. Sutarties 24 straipsnėje, turiuomenė Lisabono sutartį, teigiama, kad kiekviena valstybė narė turėtų pati apsispręsti dėl energetinio mišinio, atsižvelgdama į aplinkosaugos taisyklės, be jokios abejonės. tai yra 190 straipsnis sutartyje. Taigi, tuo remdamiesi mes galime teikti, kad jeigu norime pabandyti ir pažiūrėti, ar skalūnės dujos yra vertingos, reikalingos, galime tą padaryti, nes tai gali padėti mums energetinėje srityje, bet taip pat užtikrinti ir konkurenciją ateityje. Buvo užduotas klausimas dar paskirstimo ir perdavimo tinklų teoriškai nėra svarbu, ar tai yra priva, privati nuosavybė ar valstybinė nuosavybė. Nes yra nuosavybės atskirimo, atsiejimo tikslas ir laisva prieiga turi būti užtikrinama visiems tinklams ir ES bendrovėms ir užsienio bendrovėms. Laisva prieiga visiems ir sąžininga prieiga visiems operatoriams. Nacionaliniai, nacionalinių pajėgumų kompensavimo mechanizme reikia atsižvelgti į mūsų bendrą rinką, atvirą bendrą ES rinką. Taigi dabar, kurdami nacionalinius pajėgumų mechanizmus, mes turime atsižvelgti į beveik jau sukurtą energetikos rinką. Labai įdomią pastabą išsakė ponas Gebelsas iš Europos parlamento apie energetikos kainas. Energijos kainą, žinoma, sunku įveikti visus sunkumus. Vienas jų yra naftos indeksavimas, turint omenyje dujų kainas. Ir per kitas mūsų dėrybas dėl ilgalaikių sutarčių turime to nepamiršti, nes palaipsniui turime užsitikrinti laisvą rinką dujoms. Turime mažmenę rinką, mažmenės rinkas, kurios nėra tinkamai sutvarkytos. Ir dar paskutinė mano pastaba. Labai džiaugiuosi kai kuriais išsakytais žodžiais, ką pasakė Turkijos, Kosovo kolegos apie energijos bendryją. Mes norėtumėme, kad Turkija būtų ne tik stebėtoje energijos bendryjoje, bet ir visapusė narė, dalyvaujanti tame darbe. Tai taip pat labai svarbu parengti strategiją ateinačiam dešimtmečiui, turintami energijos bendryje. Ir aš asmeniškai netgi jaučiu atsaking, jaučiuosi atsakingas už tai. Dėkoju. Tai Būzek. Ačiū pirmininkui Buzek. Toliau suteiksiu žodį Europos komisijos atstovui. Ar kolega Gobelis dar kažką norėtų pridurti, jeigu tai prašom? Taip, tik tai vieną klausimą. Uh, kur yra laisva rinka, kai reikia su tokiais karteliais kaip OPEC, kaip OPEC dirbti, arba su tokiamis kompanijomis kaip Gazpromas. Tai kur yra ta laisva rinka, kai yra tokių veikėjų? Galėčiau sąrašą tęsti. Filip Lo. Ačiū, dabar suteiksiu žodį ponui Filip Lo, galbūt jis atsakysi visus tuos klausimus. Ačiū. E, pirmininkė išklausiau 22 pasisakymų plus vieno, tai yra 23 pasisakymų ir užsirašiau daug klausimų, kurie buvo skirti man. E, taigi atsiprašau, jeigu nepaminėsiu tų klausimų autorių pavardžių. Visų pirma, kalbėdamas apie visus pasisakymus, galiu pasakyti, kad visi bendrai esame suinteresuoti siekti bendrų tikslų, kad mūsų šalis galėtų pasinaudoti rinkos integraciją. Bet tuo pačiu metu reikia atsižvelgti ir į nacionalinius ypatumus ir į pasirinktą energijos išteklių kompleksą. Ir čia kyla didžiulis e, jungčių iššūkis. Tas iššūkis dar labai aktualus, ypač rytų Europos šalyse pat reikia galvoti ir apie rinkoje veikiančius konkurentus. Kitas dalykas, siekiant parengti visos Europos strategiją ar politiką, siekiant suvaldyti kainas, reikia konkurencingumo, reikia, kad konkuruotų ir Europos, ir ne Europos subjektai. Taip pat reikia neužmiršti, kokį potencialą turi ir vietos išteklių panaudojimas, iškastinio kūro panaudojimas ten, kur tokio kūro yra. Bet žinoma, tokį kūrą reikia naudoti tvarai, pavyzdžiui, tvariai. Pavyzdžiui, Bulgarijoje, kitur yra vietos išteklių, dujų, Manau, kad jas galima būtų panaudoti siekiant suvaldyti kylančias kainas. Man atrodo, kad dabar Europoje mes e, iš tikrųjų mokame azijietiškas kainas. Taip pat reikėtų parengti ir tvaraus išteklių naudojimo taisyklės. Ir sausio mėnesį mes tikimės paskelbti komunikatą dėl skalūnų dujų naudojimo čia mes matome tam tikrą potencialą ir galėsime pasiūlyti tvaraus šių išteklių naudojimo kriterijų. Dėl atsinaujinančių išteklių, kaip e, buvo numatyta prieš dviejus patvirtintame energetikos kelrodžiame plane, atsinaujinantis ištekliai visose 28 valstybėse narėse bus svarbus elementas užtikrinant elektros tiekimą. Jeigu mes rimtai tvirtiname šias rytį, nors jeigu ir yra kuriami brandolinės energetikos scenarijai, CO2 sugavimo saugimo scenarijai, vis tiek atsinaujinantiems ištekliams e, teks labai svarbus vaidmuo siekiant įgyvendinti efektyvę politiką. Ir uh, Taip, atsinaujantis ištikliai turi būti konkurencingi be subsidijų, kaip ir dujos yra konkurencingos be subsidijų. Manau, kad ir brandolinė energetika turi veikti efektyviai be subsidijų, kad veiktų visa rinka. Ir strategijos tikslas yra ne tik sukurti atvirą rinką, bet ir tą rinką prižiūrėti atitinkamai, kad energijos ištekliai būtų tiekiami konkurencingai. Ten, kur technologijos brandžios, atsinaujantis ištekliai turi būti naudojami be subsidijų. Ir taip pat reikia siekti energijos išteklius panaudoti ten, kur jie yra efektyviausi, pavyzdžiui, Graikijoje, Ispanijoje. Taip pat ir e, jūrinės vėjo jėgainės e, Šiaurės jūroje. Taigi, tačiau nereikėtų tiek daug dėmesio atsinaujantiems ištekliams skirti ten, kur nėra tinkamiams jiems vieta, nei tiekimo, nei pasiūlos, paklausos prasme. Manau, kad siekiant mažai CO2 išskiriančios ekonomikos yra daug galimybių diversifikuoti energijos šaltinius. E, jungtis yra labai svarbus dalykas, jos gali suskaidyti rinką, nebent rinkos bus atviros ir nenacionaliniams tiekėjams. Tačiau, žinoma, pirmiausia, reikėtų pagalvoti, ar kyla problemų dėl energijos gamybos ir tik tada toliau plėtoti gamybos pajėgumus. Kai kas sakė, kad reikia suderinti atsinaujantiems šaltiniams teikiamos paramos sistemą. Komisija lakrčio mėnesį pateikė rekomendacijų, pateikė gairių dėl mm, atsinaunančių išteklių ekonominio efektyvumo ir pajėgumų mechanizmo. Tos gairės atrodo gana draugiškos, tačiau komisija šiuo metu rengia valstybės pagalbos gairės, jos turėtų pasirodyti kitų metų vasarą. Ir galiu Jums pasakyti, kad tos gairės tikrai turės didelio poveikio valstybių narių veiksmams. Taip pat yra e, vykdomi ir antimonopoliniai tyrimai susijęs su dideliais energijos tiekėjais ir turi būti pasiektas E, rezultatas. Pavyzdžiui, kaip e, siekiant atskirti nuosavybę. Ir dar kalbant apie pono Gebels pastabas, tikrai pritariu ponui Buzekui, kuris sakė, kad ES teisės aktuose nėra nuostatų dėl nuosavybės svarbiausias dalykas, kad operatoriai rinkoje veiktų sąžiningai, taigi čia reikia įgyvendinti rinkos ir konkurencingumo taisyklės. Ir jeigu mums pavyktų ką nors padaryti dėl OPEC, jeigu turėtume kokiu nors galimybių imtis veiksmingų veiksmų, bet jūs juk žinote, kokioje politinėje ir ekonominėje aplinkoje mes gyvename, čia turiu galvoje OPEC. Tačiau vis dėlto komisija pradėjo tyrimus dėl dujų tiekimo į Rytų Europą ir mes nedvėjodami padavėme į teismą kai kurios labai didelius žaidėjus, kurie Europos vidaus energetikos rinkoje veikia ne taip, kad būtų galima sukontroliuoti kainas. Jeigu jūs rasite kokį nors pareigūną, kuris būtų pasakęs ar parašęs, kad dėl liberalizavimo kainos sumažės, aš galiu pasakyti, kad tikrai nematau jokių įrodymų, kad taip yra. Ir e, manau, jeigu tai buvo pasakyta, tai buvo tikrai kvaila. E, bet Turiu pasakyti, kad energijos kainos Europoje e, sumaž... padidėjo per pus mažiau nei išteklių, nei importo kainos. Taip, aš sutinku, kad e, dar čia reikia daug pažangos ir reikia daug dėmesio skirti mažmeniniai rinkai. Ir daug kalbėtojų šiandien akcentavo būtinybę atverti perdavimo paskirstimo sistemas ir kurti decentralizuotas sistemas, tai turėtų suteikti galimybę į rinką įeiti naujiems žaidėjams. Taigi taip, reikia dar pasiekti daug pažangos, bet jeigu mums kol kas nepavyko pasiekti to, ko siekiame, neturėtume pasiduoti. Ačiū. Ačiū, ponai Lio. E, jam teko šiek tiek daugiau laiko, nes ministras pasisakė trumpiau. Na ir galiausiai suteikiu žodį ponui Buzek. Ačiū. Ponas Gabelis pateikė tikrai įdomių ir svarbių klausimų. Aš su jumis sutinku. Kas turi prisimti atsakomybę dėl atskirimo Tai yra svarbu, norint užtikrinti tikrą konkurencingumą rinkoje. Taip pat manau, kad reikia atsižvelgti į ir į nacionalinius teisės aktus. Galbūt Austrijoje teisės aktai yra liberalesni, kitose šalise jie yra kitokie, gali e, atsirasti didelė administracinė našta dėl to atskirimo. Taip, bet jeigu nebus to atskirimo, tai nebus galima sukurti e, laisvos ir atviros rinkos, kur vyrautų konkurencija, bet mes turime sustabdyti monopolius. Mes žinome, kokia yra situacija dėl OPEC, tai yra sudėtinga, bet galbūt skalūninės dujos e, JAV e, vis dėlto mums irgi gali padėti. Per pastaruosius 10-20 metų mes supratome, kad mūsų e, rinkoje yra didžiulių skirtumų, nors ir egzistuoja monopolis. norint susilpninti tokį monopolį kaip Gazprom, Mums reikia geresnio energijos tiekimo, taip pat, ko gero, reikia išgauti ir skalūninės dujas. Taip galima kovoti su tokiu monopoliu. Ko gero, tokia kryptimi reikėtų eiti. Nežinau, ką čia dar būtų galima pasiūlyti. Ačiū. Na, išgirdome ir diskusiją tarp parlamento ir komisijos, bet trūko tik tarybos, būtų jau vykęs tikras trilogas. E, taryba neįsiliejo į paskutinį pasikeitimą nuomonėmis. Na, bet dabar noriu padėkoti visiems diskusijų dalyviams. Ačiū už jūsų indėlį. Tikrai buvo labai naudinga išklausyti e, Europ... E, nacionalinių parlamentų atstovus. Taip pat išgirdome, ką mano ar taryba, Europos parlamentas, komisija. Kaip žinia, diskusija šioje salėje tęsis šiandien po pietų. Ji prasidės e, trečią valandą. Jei pirmininkaus kolega ponas Žemaitaitis bus kalbama apie energijos politiką, taip pat tvarų augimą bei konkurencingumą visus pranešėjus, kurie dalyvavo diskusijoje, taip pat ir visus kolegas parlamentarus. Noriu tą pabrėžti, kad e, darbuotojai nekviečiami, bet visi kiti kolegos yra kviečiami į pietus Europos parlamento narių restorane. Tas restoranas yra Altiero Spinelį pastate, nulinėme aukšte. Pietus prasidės po 15 minučių. Na, galbūt e, kiti galėsite pavalgyti kitur. Aš e, dar norėčiau panaus, pasinaudoti progą ir e, su jumis atsisveikinti. Po pietų negalėsiu atvykti. Mane pavaduos kolegė po pietų. Taigi labai ačiū jums visiems ir iki pasimatymo.